Dear colleagues, dear colleagues, can I ask everybody to... Kolegos, noriu paprašyti užimti vietas. Norėtume pradėti sesiją. Um, I, I, I am starting this session just... Pradėsiu pristatydama renginį, kolegos, ekscelencijos, brangus draugai, jau tapo tradicija, kad Europos parlamentas organizuoja atvirų dienų atidarimo sesiją. Šiais metais susitikome pasikalbėti apie Europos ateitį ir kaip sanglaudos politika gali padėti Europai. Mercedes Breso regionų komiteto pirmininkė ir ponas Johanas Han, Johannesas Hanas, regionų politikos komisaras, yra atvykę čia, kad jūs pasveikintų. Taip pat norime pasveikinti mūsų pagrindinius kalbėtojus, Rodi Kratsą Cagaropolų, Europos parlamento vicepirmininką, Rūdį Demotą, ministrą prezidentą Valonijos regione, pirmininkaujančios Belgijos atstovą, Filipą Maištatą, Europos investicijų banko prezidentą. Ir taip pat Jose Manuelis Baroso kreipsis į jūs iš video įrašo. Noriu taip pat perspėti, kad vyks e, debatai po to, kai savo pranešimus paskaitys pagrindiniai pranešėjai. Debatam, debatus moderuos ponas Markas Rodžersonas, Consilia Limited vykdomasis direktorius. Norėčiau paprašyti visų, kurie norės kalbėti, užpildyti formas ir tokiu būdu e, pranešti savo pageidavimą ir tas formas pateikti atsakingiams asmenims. Dėkuoju visiems už tai, kad atvykote ir noriu pasinaudoti šią progą išreikšti savo susižavėjimą jų, tuo, kaip aktyviai jūs dalyvaujate debatuose ir diskusijose apie sanglaudos politikos ateitį. Manau, kad galiu pasakyti, kad niekada nesame matę tokio aktyvaus regionų ir miestų dalyvavimo, jų tinklų, jų e, biurų čia Briuselėje dalyvavimo ir tokių naudingų indėlių iš jų į ateities politikos formavimą. Taip pat tai suvokiu kaip labai stiprų įsipareigojimą iš regionų ir miestų prisijimti jiems tenkančią atsakomybę dėl Europos ateities. Jūs rodote entuzijazmą ir energiją, kurios dabar labai reikia Europai ir kuri visų pirma ir turi kilti iš Europos regionų ir Europos miestų. Tad už tai nuoširdžiai dėkoju. Už tai, kad demonstruojate tokią, tokį stiprų atsakomybės jausmą ir iš naujo suteikėte Europos energijos. Čia Europos parlamente mes prisėmėme atsakomybę institucinę, makroekonominį sistemą, kuri turėtų sustiprinti ekonominį augimą, konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą. Bet mes esame įsitikinę, kad Europai reikia struktūros, e, stiprios ir taip pat plėtros politikos. Sanglaudos politika yra plėtros politika, kuri reikalauja finansinės sistemos ir tik tai jos kartu galės mums padėti pasiekti pageidaujamų rezultatų. Europos integracijos principas suteikia sanglaudos politikai galimybę būti tokia politika, kuri yra naudinga ir padeda visiems sąjungos piliečiams. Bet žinoma, ši politika turi būti artima visiems regionams. Turime susitelkti į rezultatus. Ir tai yra iššūkis ne tik tai sangrodos politikai, bet visoms politikos kryptims, kurios turi būti kūriamos ir plėtojamos Europos regioninių ir miestų lygių. Neseniai patirta finansinė ekonominė krizė kuria naują Europos ekonominį žemėlapį. Dėl to turime negalėti pastangų, kad tas žemėlapis būtų kaip galima geresnis. Turime bandyti išnaikinti skirtumus, tiek mobilizuodami ekonominį potencialą, kurį išvelgiame tose teritorijose, kur toks potencialas yra aiškus ir tose regionuose, kur reikia daugiau ekonominio augimo. Turime suvienyti augimo centrus, plėtros centrus, tose regionuose, kurie pirmauja, su tais regionais, kurie truputį atsilieka. Bet visi regionai ir miestai Europoje turi lyginti savo gebėjimus su bendru pasaulio kontekstu. Tik tai taip galėsime e, sukurti tokią naudą, kokios siekiame. Europos sąnglaudos politikos teritorinė dimensija mums padeda panaudoti ir išvelgti tą potencialą, kuris glūdi kiekvienoje ES tautoje. Šį potencialą galime panaudoti tik tai, jeigu derinsime visas Europos politikos kryptis su regioniais ypatumais ir stiprinsime bendradarbiavimą tarp Europos regionų ir piliečių tiek pačioje Europoje, tiek už jos, sienos, už jos sienų. Euro, Europos augimas bus pasiektas tik tai tada, jeigu kiekvienas Europos regionas stengsis pilnai išnaudoti savo potencialą ir bendradarbiauti su kitais regionais įgyvendinant Europos 2020 metų tikslus. Brangus draugai, mes jau viešai esame diskutavę apie sanglaudos politiką ir apie tai diskutuojame nuo 2007 metų rugsėjo mėnesio. Rengėme E, sanglaudos politikos ataskaitą, kur buvo išreikštos mintis dėl to, kaip šią politiką reikėtų stiprinti ateityje. Europos parlamentas diskutuos dėl sanglaudos politikos ateities rezoliucijos šią savaitę. Turime suprasti, kad ateinančiais metais Europoje procesai priklausys nuo turimų išteklių ir investicijų sanglo, politikos tokios kaip sanglaudos politika turi būti pilnai išnaudojamos tam, kad Europa pradėtų eiti ilgalaikių permainų į gerąją pusę keliu. Dabar norėčiau pakviesti regionų e, komiteto pirmininkę, ponę Mercedes Breso, perskaityti jums sveikinimo žodį. Mercedes, prašau, žodis jums. Grazie Presidente. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Humner, ponios ir ponai, ponė vicepirmininkė, ponė Krasa Cagaropulų, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai regionų komitetų nariai, ponė pirmininkė Timot, ponė pirmininkė Meištat, ponios ir ponai. Sveikinu visus atvykusius į Europos savaitės regionų ir miestų atvirųjų dienų 8 sesiją. Renkamės 96 plenarinę regionų komitetų sesiją taip pat. Mes visi šiandieną esame vieni iš tų 6000 dalyvių, kurie dalyvau 130 seminarų, kurie bus surinkti artimiausių metų. Visą tai reiškia, kad Europai labai svarbus miestai ir regionai ir atvirkščiai Europa svarbi miestams ir regionams. Šios sesijos šūkis yra 2020 m. Europa, konkurencingumas, bendradarbiavimas ir sanklauda. Čia mes matome taip pat ir politinės e, ambicijas, kurias dar kartą patvirtins mūsų e, posėdis. Mes ekspertams sudarėme e, komunikavimo platformą, kad būtų galima jiems tarpusavėje diskutuoti apie tas temas, kurios labiausiai rūpi vietos valdos struktūroms. Mūsų atvirų durų savaičių tikslas yra aiškus. Mes kalbam apie naują strategiją iki 2020 metų. Tai yra labai svarbus dokumentas. Be kita ko, turime kalbėti apie krizę, kuri krečia mus dviejus metus. Nenorėčiau kalbėti pesimistiškai, tačiau realizmas yra toks dalykas, kuris man yra nesvetimas. Jei norime išvengti blogiausio dalyko, yra būtina, kad valstybės dirbtų tai, ką jos turi daryti, tačiau ir regionai, ir vietos savivaldos struktūros taip pat turi būti aktyvūs. Mūsų dienomis patiriamas didelis spaudimas, jeigu aišku, atsitiko taip, kad jūs atleido iš darbo, nedirbate, tai jūs žvelgiate į viešosios valdžios struktūras ieškodami išeities. antrąjį pusmetį 2010 metų. Dabar jau turime suprasti, kad kiekvieną kartą e, situacija buvo tokia, kad vietoj vienos darbo sukurtos vietos būdavo prarandamos dvi ir taip toliau. Tad e, normalu, kad žmonės žvelgia į vietos savivaldą, į regiono ar nacionalinę administracija ir europinė taip pat. Tad turime žvelgti, ką turime daryti, kaip dirbti. Žvelgėme 2020-ųjų horizontą ir turime tuo pat metu labiausiai skrusantiems padėti. Na, dramatiškai į viską žiūrėti nereikėtų. Tiesiog turime žinoti, kad potencialo turime daug, ypač plėtotami ekologiškąją ekonomiką ar žinių ekonomiką. Aišku, nevalia lengvabūdiškai žiūrėti į tuos nerimo signalus sulaukėme iš pačių įvairiausių vietų į juos atsižvelgti yra vienas iš demokratijos reikalavimų. Taigi, sanglauda yra būtina tarp regionų, tai yra būtinas dalykas, kad galėtume žengti į priekį toliau visais valdysenos lygmenimis. Turime jau dabar susitelkti prie tam tikrų specifinių politikų, skirdami reikiamus išteklius jų įgyvendinimui, jeigu norime, kad iki strategijos įsigalėjimo laiko 2020 metų pasiektume numatytų tikslų. E, vieningosios rinkos akte yra numatyta keletas labai svarbių dalykų, juos įgyvendinus mums turėtų pavykti įgyvendinti išmintingo darbo vietų kūrimo politiką, turėtume tinkamai plėtoti kaimo vietovės, e, bendrą žemės ūkio politiką. Tai štai, kiek daug darbų savo veiklą šiuose srityse vystys ir Europos komisija, tačiau aktyvus turėsime būti ir mes. Dokumentai, kurie numatys ateitį ES netrukus, iš išvys dienos šviesą ir jie bus e, susiję su tuo biudžetu, kuris patvirtintas laikotarpiu po 2013 metų. Kiekvienas teisėkuros aktas nuo 2011 jau turės būti priimtas taip, kad bus išvelgiama į tą naują situaciją. Turėtume aiškiai suformuluoti, ko mes laukiame, kokie mūsų lūkesčiai, kad mus išgirstų. Turime pateikti savo mintis aiškiai, turime iš karto pradėti aktyviai dirbti Lisabonos strategijos nesėkmė didelė dalim buvo susijusi su tuo, kad trūko geros valdysenos įgyvendinančią strategiją. Europa negali sauliaisti neklausyti, ką sako miestai ir regionai. Tad mūsų kelias ir jūsų kelias, gerbiami kolegos, turės būti toks. Reikės atidžiai klausytis. Klausytis, tuose seminaruose, konferencijuose, posėdžiuose, apie kuriuos aš kalbėjau. Ir suprantama, e, taip pat dirba aktyviai visi 300 žurnalistų, jie aktyviai seka, kas vyksta. Ir aš pirmiausia galvoju apie tos žurnalistus, kurie dirba regioninėje žiniasklaidoje. Linkiu jiems didžiausios sėkmės nušviečiant mūsų darbus. Turėtume pasinaudoti šią unikalią progą kad galėtume aiškiai išdėstyti, kokius lūkesčius siejame su ES. Ir turime taip pat išklausyti, ko tikisi ES iš mūsų, kokio mūsų indėlio jai reikia. Norėčiau pažymėti tris dalykus susijusius su mūsų diskusija. Pirmiausia, neturime būti naivus. Turime gavę penktąjį sanglaudos pranešimą. Net jeigu išvadose ir yra sakoma, kad sanglaudos politika yra taikoma visiems regionams neturime tikėtis, kad biudžetų dėrybų rezultatai pasireikš būtent taip, kaip mes tikimės. Finansų ministrai turi suprasti, kad jeigu regioniniai politikai lėšos bus karpomos, tai tuomet toks žingsnis mums bus neprimtinas. Nes juk kalbame čia ne apie kažkokias paprasčiausias hipotekos sąskaitas. Tiesiog turime dėstyti argumentus vieni ir kiti, jų įsiklausyti. Turiu miestai ir regionai savo argumentus pareikšti, kad būtų galima pasinaudoti tai struktūriniais fondais. Nes mes jų galime pateikti e, sėkmingos patirties pavyzdžių susijusių su būtent sanglaudos politikos įgyvendinimu. Mes jau tai sakėme ne kartą Europos parlamente, regionų komitete kad sanglaudos politika ES neturi būti koordinuojama kitaip kaip valstybių narių lygmenių. Tai turėtų būti toks svarbus principas. Partnerystė tarp institucijų, socialinė partnerystė ir panašiai turėtų būti plėtojami kaip ir planavimas kartu, bet visa tai remiantis bendrą strategiją, kuri apima visus valdysenos lygius. Tai štai, tai yra svarbu. Šie principai yra esmė, norint įgyvendinti sėkmingai visas numatytas politikas. Nebe, nebereikalo Lisabono sutartyje yra sakoma, kad socialinė ir ekonominė ES sanglauda e, privalo atsižvelgti, įgyvendintą sanglaudą privalo atsižvelgti į regionų lygmenį. Ir trečia, mes turime sukaupę tam tikros patirties, galime pasiūsti labai aišku signalą, Tad nereikėtų, kad visa tai liktų, ta patirtis liktų kažkokiam uždaram rate. Turime uh, skleisti savo patirtį. Daug kas buvo padaryta per šiuos pastaruosius metus, aiškinant, kokie buvo ES anglaudos politikos rezultatai. Tačiau, tačiau aš manau, kad turime suprasti vietinio ligmens svarbą sanglaudos įgyvendinimui mano regionų Europa, mano miesto Europa. Turim šio šūkio nepamiršti. Savo posėdėje minėsime ne kartą dar šios žodžius. Miestai, partneriai, regionai, partneriai - tai yra svarbiausi dalykai šiuo metu. Manau, kad galime netgi nuveikti dar daugiau. Turime žvelgti toliau uh, už šio renginio ribų ir veikti aktyviau. ES turi būti svarbi visiems ir visur. Kol taip nebus, ES svarbi nebus niekam. Nes tai yra kaip dviratis, kaip sakė buvęs komisijos pirmininkas Žakas Deloras. Tik nustok mint pedalus, nugriusi. Tai štai, vietoj trepsėti galima, bet ilgainiui tai nebeduoda rezultatų. Mūsų miestai, mūsų regionai turi pakankamai energijos ir idėjų, kad ES galėtų žengti pirmin. Turime tai daryti, turime to nepamiršti. Esu tikra, kad šios dienos diskusijos ir būsimos visos diskusijos bus turtingos naudingų rezultatų. Rezultatų mums, regionams, miestams ir visai ES. Dėkoju Dėkoju už atvykimą ir dalyvavimą mūsų renginyje. Dėkoju. Mercedes Breso. Na, o dabar norėčiau pakviesti komisarą atsakingą už regioninę politiką Johannes Han. Taigi, prašau, komisarė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, prelegentai, ponios ir ponai. Šiltai norėčiau pasveikinti atvykusius į 8-asias atvirasias Europos dienas, skirtas miestams ir regionams. Džiaugiuosi matydamas tiek daug žmonių, ne tik iš vietos, regioninės, nacionalinės valdžios institucijų, viešųjų įstaigų, bet taip pat iš akademinio pasaulio, verslo pasaulio ir taip pat žiniasklaidos atstovų. Taip pat labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti atvykusius į atvirasias dienas visų Europos valstybių ir netgi valstybių už ES ribų - Rusijos, Brazilijos, Armenijos atstovus, kurie skiria labai daug dėmesio regioniniai politikai ir rodo didelį susidomėjimą tuo, kaip regioninė politika Europoje yra įgyvendinama. Jūsų entuzijazmas rodo, kiek populiarus yra šis renginys. 130 seminarų Briuselėje, daugiau kaip 160 renginių už e, Briuselio ribų. Iš tiesų rodo, kad e, susidomėjimas yra didžiulis. Na ir šiais metais pagrindinė tema yra Europa 2020. Tai yra tinkamai pasirinkta tema, kadangi žinome, jog Europa smarkiai nuo, nukentėjo nuo pasaulinės ekonominės krizės, nors rodomi ženklai yra dar labai gležni, atsigavimo ženklai yra labai gležni ir turime teisingai nustatyti prioritetus, sukurti daugiau darbo vietų, skatinti konkurencingumą, kurti atvirą, modernę, vieningą rinką. Tai reiškia, kad reikia pradėti 2020 m. reformą šiandieną kad atsigavimas būtų spartesnis ir tą turime daryti taip, kad naujoji ekonomika būtų kuriama pažangesnė, žalesnė, labiau įtraukianti. Regionai ir miestai turi čia suvaidinti svarbu vaidmenį, jie turi būti įtraukiami šį procesą nuo pat pradžių siekiant ambicingų 2020 metų tikslų Europos lygmenių, siekiant 3 procentų BNP investicijų į 2020 metų klimato kaitos e, energetikos tikslus, taip pat e, tikslai numatyti su kova su skurdu. Visus tos tikslus turime paversti regioniniais rodikliais ir kiekvienas regionas turi skirtingą potencialą, turtą, privalumus ir turi savaip suvaidinti savo vaidmenį siekiant bendrų tikslų. Taip pat reikia įtraukti viešo, viešaus, vieš, viešo privataus sektoriaus veikėjus tam, kad tos ambicijos taptų praktinėmis priemonėmis. Atvirosios dienos yra puikia platforma pamastyti, kaip būtų galima kurti ateitį kartu kaip būtų galima geriau bendradarbiauti viešajam sektoriui, verslininkams, siekiant rezultatų. Kaip tikriausiai žinote, penktoji sanglaudos ataskaita bus pristatyta kitą mėnesį ir tai bus ateities sanglaudos politikos apžvalga. Pasiūlymai skirti tam, kad būtų pradėti, pradėtos konsultacijos bendrai, kaip būtų galima parengti visus Europos regionus, keičiant e, iš esmės ir nuosekliai ekonominę situaciją. Turėsime galimybę išklausyti regionų kitų suinteresuotų asmenų nuomonę, kokios anglos politikos jūs tikitės ateityje. Taip pat mūsų partneriai regionų komitete iš tiesų daug prisidėjo ir mes jiem esame labai dėkingi, taip pat dėkingi ir kolegoms Europos parlamente, kurių pranešimai visuomet buvo labai mums naudingi šiame procese. Na ir norėčiau pasveikinti Belgiją, pirmininkaujančią valstybę, kaip profesionaliai Jie vykdo šią politiką, tikimės jų nuolatinės paramos, tvirtinant reglamentus per ateinančius metus. Atvirosios dienos reiškia, kad mes dirbsime kartu. Europos stiprybė glūdi įvairovėje, bet siekiant geresnių rezultatų reikia labai pažangiai ir protingai politikos sritis koordinuoti. Na ir aš turėjau galimybės apsilankyti įvairiose regionuose, ten mačiau daug novatoriškų minčių, idėjų ir projektų, kurie buvo finansuojami pagal sanglaudos politiką. Ir daug tokių pavyzdžių išgirsime šiomis dienomis, galėsime pasimokyti vieni iš kitų, gauti įkvėpimo ir linkiu jums visiems puikių e, dienų, atvirų dienų čia Briuselėje. Ačiū. Thank you. Thank you, would... Ačiū komisarė Han. Na, dabar norėčiau pakviesti Europos parlamento vicepirmininkę Rodi Kratsa, kuri irgi pasisakys, prašau. Ah, Pone komisarė, atsakingas regionę politiką, ponė Han, ponė regionų komiteto pirmininkė, ponė Breso, ponė Meištrat, ponė ministrė regiono komiteto, Valonijos regiono komiteto, ponė Danuta Hupner, buvusi Europos komisijos narė, dabar regionų komiteto parlamente pirmininkė. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Mums didelė garbė šiandien būti čia su jumis. Esu Europos parlamento vicepirmininkė, atstovauju mūsų institucijai ir jos pirmininkui Jeržy Buzekui šiame renginyje, kai vyks Europos regionų ir miestų atvirų durų savaitė 2010. 2003 metais prasidėjo šis renginys, jis buvo rengiamas bendrai regionų komitetų ir komisijos regionų politikos direkcijos, bendradarbiaujant su 244 miestais ir regionais iš 33 skirtingų šalių. Ir visa tai, aišku, yra didžiulis privalumas, nes tuo būdu mes galime susiburti ir kartu diskutuoti aukštų lygių apie regioninę politiką ir sanglaudos politiką. Mes galime geriau įvertinti mūsų įvairovę, turtą ir potencialą mūsų regionų. Gerbiami kolegos, regionų politika yra didelės pastangos, kurias deda ES. Tuo būdu aiškiai, apčiuopiamai ir kiekybiškai yra išreiškiamas ES solidarumas. Sanglaudos politikos tikslas visada buvo prisidėti prie socialinio ir ekonominio vystimo valstybėse, narėse ir regionuose, e, tuos ypač juose, kurie yra menkiau išsivystę, taip pat skatinti tvarę plėtrą ir konkurencingą visų regionų plėtrą, skatinti socialinę, ekonominę ir teritorinę integraciją. Po ES, Europos bendrijų Europos Sąjungos plėtros atskirų etapų regionų politiką teko nuolat adaptuoti prie naujos realybės, teko atsižvelgti į skirtingą į regionų teritorinės skirtybės. Nes turime regionų, kur vienur reikia pert, juos pertvarkyti kitaip, kadangi išnyko pramonės rūšys. Vienur regionai tankiai gyvenami, kitur retai. Dar kitų, kiti regionai yra salų regionai, dar kiti periferiniai vadinamieji. Tad svarbu atsižvelgti jų ypatumus. Tad e, buvo pakviesti partneriai įvairiais lygmenimis bendradarbiauti. Regionų politika yra ta, kur yra prieinama ir matoma visiems. Ji tuo būdu yra viena iš Europos parlamento viena mėgstamiausių politikų. Europos parlamentas reikšmingai prisidėjo prie sanglaudos politikos kūrimo 2007-2013 e, metų laikotarpiu. Buvo skatinamas transnacionalinis ir tarplegioninis bendradarbiavimas. Buvo nuolatos pabrėžiamas e, tinkamas lėšų naudojimas darbo vietoms kurti efektyviai aplinkosaugai, taip pat skatinamas kūrybingumas, inovacijos, lygios galimybės ir socialinė integracija. Neseniai atsirado naujų ekonominio gyvenimo iššūkių Tam prireikė imtis naujų priemonių, kurių tikslas būtų greičiau įgyvendinti sanglaudos politikos programas numatytas 7-13 metų laikotarpį, kad būtų galima sutelkti visus resursus, visas priemonės, kurių dėka būtų galima paskatinti regioninių ir nacionalinių lygių dedamas ekonomikos atsigavimo pastangas. Šiuo tikslu Europos parlamentas parengė pranešimą ir balsavo dėl rezoliucijos, kur kalbama apie ES regioninę politiką. Buvo kalbama apie kovą su ekonominė ir finansų krize e, pagal antrąjį tikslą. Aš esu regioninio vystimosi komiteto narė mūsų parlamente ir Esu pranešėja šiuo klausimu, tad galėjau reikšmingai prisidėti prie šios iniciatyvos plėtojimo ir gyvendinimo. Ponios ir ponai, 2010 m. atvirųjų durų renginys e, yra tas, kur labiausiai kalbama apie 20 m. Europos Sąjungą. Yra kalbama apie bendradarbiavimą, sanglaudą. E, E, ir sanktus Europos Sąjungas. 20 metų strategija kviečia protingai ir tvariai plėtoti ekonomiką, tą dalyti ambicingai ir solidariai. Sanglaudos politikos įgyvendinimas yra būtinas e, įgyvendinant 20 metų strategiją. Kaip kalb, minėjo ponas Mario Monti savo pranešime, mes kalbam apie naują strategiją vieningai rinkai. 20 metų strategija patvirtina, kad sanglaudos politika yra integruota į visus ES ilgalaikius prioritetus ir kad struktūriniai fondai yra viena iš esminių priemonių siekiant strateginių e, vidaus rinkos įgyvendinimo tikslų, įskaitant ir socialinę įtraukti. Iš to išplaukia, kad regionų dimencija turėtų būti ta, į kurią atsižvelgiama visuose siūlymuose, kai kalbame apie ES biudžeto peržiūrą ir kai kalbama apie biudžeto programą. Regionų politika turi būti stipri, tinkamai finansuojama, apimti visus ES regionus. Tai yra būtina sąlyga tam, kad būtų galima pasiekti ekonominės, socialinės ir teritorinės integracijos, kad ji būtų patenkinama. Svarbu ieškoti papildymo vieniems kitų. E, nacionalinio biudžeto numatytos lėšos, kurios papildytų ES skėmas lėšas, būtų ta priemonė, kurios padėtų tas politikas įgyvendinti optimaliai. Svarbu, kad į kiekvieno regiono specifiką būtų atsižvelgiama ir svarbu, kad regionai sulauktų paramos savo pastangose, jeigu jiems sunku yra įveikti savo teritorinius ar ekonominius sunkumus. Čia galėtume paminėti pasienio regionus, periferinius regionus ar e, tuos regionus, kurių geografiniai ypatumai yra ypatingi, pavyzdžiui, kalnuoti regionai ar salos. Turime taip pat nepamiršti sanglaudos politikos miestų uh, srityje. Miestai šiandien vaidina labai svarbu vaidmenį. Tai yra regionų vystimosi dinamiškumo branduoliai. Uh, ir jie e, atneša teigiamą vaidmenį, kalbant apie regionų įvystimasi. Tačiau realybė dažnai būna netokia jau paprasta miestuose. Tad man atrodo, jog yra tikrai labai svarbu, kad finansinio programavimo būsimuoju laikotarpiu būtų numatyta reikiamai lėšų, kurios būtų skirtos investicijams į projektų, projektus miestuose. Svarbu, kad ES laikytųsi nuoseklos, nuoseklios miestų plėtros politikos. Svarbu, kad e, vietos partnerystė suteiktų reikšmingą pridėtinę vertę, užtikrinant tuo pat metu, kad regioninė politika bus įgyvendinama turint reikiamų žinių ir atsižvelgiant į vietos saviltų struktūrų poreikius. Šiandieniniai sunkumai yra tokie, kuriems reikalingas koordinuotas įvairių regionų ir valstybių narių atsakymas. Tokie įrenginiai e, kaip šiandien, kai susibūrė politikai, regioninių ir vietos valdžios struktūrų atstovai, ES institucijų atstovai, ekspertai ir akademinės visuomenės nariai iš visos Europos yra ypatingai svarbus. Tokie renginiai leidžia pasikeisti gerą praktiką, patirtimi, o tai be abejo yra didžiulė pridėtinė vertė mūsų plėtojimai politikai. Taip plėtojamas esminis bendradarbiavimas tarp ES regionų. Norėčiau užbaigti savo kalbą pasakydama, kokie yra Europos parlamento tikslai susijęs su sanglaudos politika po 2013 metų. Nauja Pagal naują sąrangą turėtų būti siūlomas pereinamasis laikotarpis, kai bus atsižvelgiama į praeities patirtį ir paskutinės ekonominės ir socialinės tendencijas suinteresuotose regionuose. Reikėtų geresnio reguliavimo bei taisyklių supaprastinimo susijusio su struktūrinių fondų panaudojimu. Visą tai tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį efektyvumą, skaidrumą ir geresnius rezultatus apskritai ponios ir ponai, mėly bičiuliai. Tai štai tiek galėtume šiandien pasakyti. Lauksime jūsų pasisakymų visomis temomis. Jie bus labai naudingi tam, kad iš jūsų mintis taip pat galėtume pasitelkti įgyvendindami ekonominę ir sanglaudos politiką. Dėkoju iš anksto už jūsų pasisakymus, už aktyvų dalyvavimą mūsų renginyje. Visiems didelės sėkmės. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Na, nu, dabar kviečiu Valonijos regiono ministrą pirmininką, poną Rūdį Demotą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone regionų komiteto pirmininkė, ponė regioninės politikos, politikos komisarė, ponė ponė e, regionų kutės pirmininkė, ponė Meištatai, ponios ir ponai. Man šiandien didelė garbi atstovauti pirmininkaujančiai Belgijai vykstant atvirų dienų renginio aštuntajam ciklui. Pirmiausia todėl, kad tai yra tas renginys, kuris yra didžiai prasmingas. Todėl, kad jis mobilizuoja mus visus. Todėl, kad jis yra rezultatas glaudaus bendradarbiavimo tarp regionų komiteto, komisijos e, regioninės politikos direktorato 245 miestai regionai iš 34 šalių e, finansinių institucijų atstovai, verslo atstovai, pilietinės suomės atstovai dalyvauja šiame renginyje. Tad be abejo, jokios abejonės, per aštuonerius metus šis atvirų durų renginys įgyjo tam tikro prestižo dalyvių skaičius nuolatos auga, miestai yra vis aktyvesni, miestai ir regionai parodė savo suinteresuotumą ES politiką. Jie yra aktyvūs įgyvendinant konstruktyvų dialogą ir tvarų dialogą tarp piliečių ir ES institucijų. E, skleidžiama informacija žmonėms, e, aiškinama tai, kas jiems rūpi kasdieniam gyvenime. Ir tuo būdu bendradarbiavimas tarp atskirų miestų regionų stiprėja, nes jie keičiasi gerą praktiką. Man taip pat malonu čia dalyvauti šiame renginėje ir todėl, kad ES taryboje pirmininkavimas yra proga, puikia proga šaliai e, pasisemti dar daugiau patirties. Belgija yra federalinė valstybė, tad ji turi ką pasakyti apie federalinių institucijų veikimą. Galima parodyti, kokį talentą galima šioje srityje sukaupti ir pasikeisti patirtimi. Šis renginys yra proga ir mūsų partneriams priminti, kad, Europos, kad, kad Belgijos federalizmas yra gilus. Tuo būdu Daugelis ryčių ir kiekvienas regionas yra ne tik labai autonomiškas, bet tuo pat metu turi juridinių galių veikti, e, nuveikti nemažai dalykų, įskaitant ir tarptautinėje srityje. Tai štai, aš 2010 metų šiame renginyje norėjau tarti porą žodžių apie tą šūkį, e, kuris yra konkurencingumas, bendradarbiavimas ir sanglauda. Socialinė, ekonominė ir teritorinė ES sanglauda yra vienas iš svarbiausių prioritetų, kuriems pritarė pirmininkaujantį Belgiją. Jūs žinote, kad pirmininkaujantį Belgiją nereiškia savo nuomonę, apskritai pirmininkaujančio šalis nuomonės nereiškia, tik atlieka tenkantį darbą. Tačiau prioritetas yra prioritetas. Mes tą galime aiškiai pasakyti. Po 2013 metų e, vyks dalykai, kuriems jau turime pradėti ruoštis dabar. Vyksta dideli pasikeitimai. Viena vertus juos sąlygojo E, ekonominė finansų krizė. Ji turėjo didelių pasiekmių, išaugo nedarbas, padidėjo socialinė neligybė. Ši krizė taip pat parodė ir struktūrinius ES ekonomikos trūkumus. Kita vertus, reikia ieškoti atsakymų į ilgalaikius iššūkius, tokius kaip globalizacija, e, na, e, išteklių trūkumas ir uh, ekonominiai dalykai. Būtent dėl to tarybos posėdėje buvo priimta, kad ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda yra vienas iš svarbiausių ES projektų tikslų. Aš sakyčiau, kad ekonominė politika vaidina ypatingai svarbu vaidmenį ir čia regionai gali suvaidinti esminį vaidmenį plėtojant tvarę ekonomiką, kad ji būtų stiprinama visoje ES teritorijoje. Struktūriniai fondai yra e, regionų sanglaudos viena iš svarbiausių priemonių regionams ir miestams. Šių fondų panaudojimas ir leistų pasitelkti struktūrinės priemonės, kurių dėka būtų galima siekti ekonomiškai ilgalaikių ir naudingų rezultatų, skaitant darbo vietų kūrimus. Be to, struktūriniai fondai turėtų būti viena iš svarbiausių priemonių įgyventinant ES e 2020 strategiją. Tad būtų pageidautina, kad ES e, išlaikytų savo struktūrinius fondus ir juos dar labiau sustiprintų, leisdama juos panaudoti mano minėtoms reikmėms. ES turi plėtotis subalansuotai, turi būti plėtojama socialinė politika, kuri yra taip pat vienas iš prioritetų e, pirmininkaujančiai Belgijai. Ponios ir ponai, pirmininkai, komisarai, ponios ir ponai. Šiandienos mūsų sutikimas vyksta simboliniu laiku. Kodėl? Todėl, kad jis nulems sanglaudos politikos ateitį. Už keletos savaičių Europos komisija primin, priims penktąjį sanglaudos pranešimą. Ten bus pateikta detali padėties analizė ir numatytos tam tikros gairės siekiant išsiaiškinti, kiek mes pasiekėme savo ekonomikos konvergencijos, kiek ši politika prisideda prie ES strateginių tikslų įgyvendinimo, kiek jį dera su kitomis ES ir valstybių narių politikomis. Tame pranešime be kito ko bus kalbama ir apie pirmasias gairias apie tai, kuo taps anglaudos politika po 2013 metų. Belgija, pirmininkauti ES, be kita ko, pateiks pateiks šį penktąjį pranešimą ir prieš tai vyks ministrų atsakingų už sanglaudos politiką susirinkimas. Tai vyks lapkričio 22-23 dieną Liežo mieste, Belgijoje. Norėčiau priminti, kad aš kreipiausi į regionų komitetą kaip pirmininkaučios valstybės atstovas ir ten išdėšiau, kas mus sieja, kalbant apie sanglaudos politiką. E, mes turėsime progą, ponios ir ponai, nubrėžti būsimos anglūdos politikos kontūrus, siekdami geresnės teritorinės ir teminės sanglaudos. Tikslas bus išanalizuoti atsakymus į pusanglaudos politikos iškeltus klausimus, pagalvoti, kaip ši politika gali padėti išspręsti ES teikiant tenkančius iššūkius, kalbant apie socialinę, ekonominę, teritorinę sanglaudą. Taip pat stengsiamasi bus E, kalbėti apie mažiau gal svarbesnius prioritetus, apie ES 2020 strategijos įgyvendinimą ir iš dalies mes taip pat kalbėsime ir apie tai, kokie sanglaudos politikos tikslai turėtų būti ateityje, kaip galima būtų plėtoti tos politikos dėka žinių ekonomiką. Kai dėl darbo vietų kūrimo, kompetencijos plėtojimo, Norėčiau pasakyti štai, kas svarbu išsiaiškinti, kaip pasitelkti sanglaudos politiką, kuriant tvarę ekonominę plėtrą, nes mano minėti elementai yra svarbus socialiniai integracijai. Mūsų ekonomika turi būti konkurencingesnė, labiau socialiai įtraukianti, turime racionaliau naudoti turimus išteklius. Ponios ir ponai pirmininkai, ponai komisarai. Baigdamas norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vieną iš prioritetų, kuris ypač svarbus Belgijai, tai yra teritorinio vystimosi prioritetas. 7-13 metai struktūriniuose fonduose yra numatytas teritorinio bendradarbiavimo tikslas. Kalbam apie papildomas lėšas šiai priemoniai. Mes kalbame apie tokią priemonę, kuri turėtų suteikti didelę pridėtinę vertę. Ją svarbu išsaugoti šią priemonę. Prisiminkime europinių tinklų statybas, plėtojimą, keitimas į žiniomis ir patirtimi. Tad dabar yra iš tiesų svarbu, kad bendradarbiavimo, teritorinio bendradarbiavimo e, tikslai būtų integruoti į E, regionų sanglaudos politikos sritį. Teritorinė e, sanglauda yra svarbus dalykas. Spalio 30, spalio 1 vyko turnė mieste sustikimas šiomis temomis. Tai buvo atskiras renginys, kuris vyko atskirai nuo atvirų durų renginių. Noriu padėkoti poniai Brisson, poniai Jurner, e, Hubner, poniai, ponui Han, nes jie visi aktyviai dalyvavo šiame renginyje. E, šios konferencijos metu buvo diskutuojama apie teritorijų bendradarbiavimą ir strategiją 2020. Buvo kalbama apie teritorijų bendradarbiavimą ar reglamento dėl, bendra, dėl bendradarbiavimo grupių sudarimo klausimus. Norėčiau pasakyti, jog Netrukus bus galima gauti pranešimus iš šio renginio, kas domisi, gali kreiptis į mūsų sekretariatą, jos bus gauti nesunku. Ponios ir ponai, Lisabonos sutartyje ypatingas atmuo yra pripažįstamos vietos savivaldos struktūroms, nes yra plačiai išplėtojamas subsidiarumo principas. Šio mechanizmo dėka regioninės ir vietos savivaldos struktūros gali kontroliuoti, ar gerai taikomi ES teisės aktai. Norėčiau pasakyti, kad esu pasirengęs dirbti su jumis Tuo pat metu norėčiau pasakyti, kad mums yra labai svarbu palaikyti tarp institucinį dialogą. Tad galite pasiremti pirmininkaujančią Belgiją, nes Belgija save laiko dialogo palengvintoje tarp ES institucijų ir vietos valdų struktūrų. Noriu visiems padėkoti už dalyvavimą renginėje ir palinkėti sėkmingo darbo. Merci, Ačiū ponė ministrė pirmininkė. O dabar kviečiu komisarą Han pristatyti Europos komisijos pirmininko video uh, e, žinę. Ačiū, Danuta. Pirmininkas Barozo paprašė perduoti jums, kaip apgailestauja negalėdama šiandieną čia dalyvauti. Jis iš tiesų laiko labai svarbę uh, e, labai svarbiu, svarbia galimybė susitikti su regionų atstovais ir vietos institucijų atstovais, tačiau savo žinutę jisai norėtų perduoti video žinutę. Ponios ir ponai, draugai, aš labai norėjau dalyvauti 2010 metų atvirose dienose, kaip kad dariau anksčiau. Deja, šiandieną negaliu būti su jumis. Labai dėl to gailiuosi ir todėl noriu jums perduoti šią žinutę video būdu. Europa pastarosius dviejus metus išgyveno didelį spaudimą dėl ekonominės ir finansinės krizės. Tačiau mes sugebėjome rasti sprendimus. Sugebėjome spręsti problemas iš esmės, stiprindami ekonominę valdyseną ir koordinuodami ekonomikos politiką ir taip pat stiprindami finansinį reglamentavimą. Kartu daug pasiekėme ir dabar stovime ant tvirtesnės žemės. ES ekonominės perspektyvos yra geresnės negu kad buvo galima tikėtis. Europa jau atsigauna. Nors nedarbo lygis vis dar yra per aukštas, bet jo, jo augimas sustojo. Iš tiesų, kad dar yra kai kurios keletas neiškumų, tačiau tiesa ta, kad mūsų padėtis dabar yra geresnė negu buvo prieš vienus ar dviejus metus. Turime uh, stiprinti savo pastangas tam, kad pasiektume rezultatų, kurie yra numatyti Europa 2020 strategijoje. Mūsų pagrindinis tikslas yra socialinės rinkos ekonomika, ekonomikai vėl įgauti pagreitį tam, kad užtikrintume tvarę ir e, visus įtraukiančią ekonomiką ir jos augimą. Europos regionai ir miestai atliks labai svarbu vaidmenį Europo 2020 strategijoje. Jie atliks pagrindinį vaidmenį, kuriant naujas darbo vietas, investuojant į naujas technologijas, kovojant su klimato kaita, e, suteikiant geros kokybės išsilavinimo galimybės, stiprinant socialinę įtrauką, e, taip pat infrastruktūrą ir grindžiant kelią miestų ir kitų teritorijų plėtrai. Europa 2020 strategijos prioritetai turi būti pagrindiniai Europos politikos prioritetai. Visų pirma, turime pažvelgti ES biudžeto peržiūrą. Europos komisija netrukus pristatys savo pagrindinės pirminės mintis šio klausimu. Antra, turime tęsti debatus dėl sanglaudos politikos po 2013 metų. Šie debatai vyks per ateinančius keletą mėnesių. Šie du klausimai bus mums visiems tarsi testas. Mes turime užtikrinti, kad išlaidos būtų naudojamos tvariai, kad Europa kurtų papildomą vertę ir e, prioritetų įgyvendinimas būtų supaprastintas. Mes žinoma negalime nekreipti dėmesio į biudžeto spaudimą, tačiau aš labai tikiuosi, kad sanglaudos politika nepasikeis ir jos pagrindiniai principai išliks tokie patys, kadangi tai yra vienas iš svarbiausių mūsų integracijos proceso pagrindų. Sanglaudos politika toliau bus ES strateginė politika. Kartu turime ieškoti sinergijų tam, kad Europa sėkmingai gyvenintų 2020 m. strategiją. Todėl noriu kreiptis į Jūs ir prašyti Jūsų paramos. Manau, kad yra ypatingai svarbu, kad Europos regionai teiktų savo paramą ir atneštų savo indėlį į diskusijas dėl sanglaudos politikos. Ta, ką galime nuveikti valstybėse narėse, ta, ką jūs galite nuveikti savo bendruomenėse, yra kalbėti apie solidarumo svarbą, išlaikyti aukštas ambicijas, uh, sanglaudos politikai. Būtent todėl aš manau, kad turime stiprinti komisijos ir Europos regionų dialogą. Jūs turėsite puikią progą visus šios klausimus aptarti, pasidalinti jūsų patirtimi ir planais per šias keturias ateinančias dienas. Aš nekantrauju išgirsti, kokie bus jūsų diskusijų rezultatai ir linkiu jums vaisingų, puikių, atvirų dienų. Dėkui. Yeah, are... Mėly kolegos, pasiekėme momentą, kada e, kalbėdami apie sanglodos politiką turime paliesti esminius dalykus. Ir aš norėčiau paminėti tai, ką minėjo ponas Barosas. Jisai sakė, kad ES biudžeto peržiūra ir diskusijos apie sanglodos politiką ateityje mums bus tam tikras išbandymas. Aš galiu tik tai pritarti tokiai jo minčiai. Visi žinome, kiek svarbi yra sanglodos politika regioniai plėtrai ir mes tikrai nedaliname išmaldų. Tai yra investicijų politika. Jis suvaidina labai svarbų vaidmenį, kuriant pažangų, tvarų ekonominį augimą visose regionuose. Ir sanglaus politikos išteklių esmė, e, e, pagrindiniais ištekliai 230 milijonų eurų jau yra skirta darbo tvarkiai Europa 2020 Kalba eina apie sėkmingas investicijas į pažangias technologijas, į mokymus, pažangų transportą, atsinaujančius energijos šaltinius. Na ir ypatingai šiuo momentu mes turim tą pagreitį iš, išlaikyti, turime suvokti, kad sanglaudos politika m, turi rėm, daug rėmėjų, pritarenčiųjų tai politikai. Ir kalbam apie tai, kad kartais kalbam apie tai, kad prioritetų yra per daug, o išteklių per mažai. Ir aišku, tą poveikį vertinti visuomet yra labai sudėtinga ir į tą kritiką turime žvelgti labai rimtai. Mūsų pastangos sustiprinti sanglaudą duoda vaisių. Šiais metais paskelbtos vertinimo ataskaitos tai įrodo, tačiau iššūkių lieka ir ateityje šioje politikoje mes tikiuosi galėsime uh, įtikinti, kritikus įtikinti, kad šią politiką verta remti ir turėsime daugiausia dėmesio skirti trims dalykams - rezultatai, saligiškumas ir efektyvumas. Ir pirmininkas Baroso jau sakė, kad sanglodos politikoje turėsime pasiekti ambicingų 2020 metų tikslų ir tikrai nėra jokios įtampos tarp Europa 2020 ir sanglaudos politikos. Europa 2020 prioritetai yra aktualūs visiems regionams, na, o regionai yra neišvengiami siekiant sėkmingos 2020 metų darbo atvarkės. Kalba eina ne vien tik tai apie gerą sanglos politiką, bet ir apie gerą ekonomikos politiką. Ir aš tikiuosi, kad galėsime aiškiau paaiškinti mokesčių mokėtojams, kokiu tikslu sanglodos lėšos yra naudojamos. Dėl to valstybės narės ir regionai turi patys nusistatyti tikslus, kuriuos lengva būtų patikrinti ir įvertinti. Reikia taip pat kalbėti apie tai, ar yra pakankamai pažangos, ar jos trūksta. Tai yra ir atskaitomybės, atsakomybės ir skaidrumo esmė. Juk bendras valdymas reiškia bendrą atsakomybę Na ir galiausiai pasaulinė ekonominė krizė parodė vieną dalyką. Lėšų skirstimas turi būti siejamas su stabilumu, struktūrinėmis reformomis ir konkurencingumu. Ir mūsų ekonomikos tarpusavė yra glaudžiai susijusios. Gauname naudos iš kitos vienos valstybės narės, iš kitos valstybės narės sėkmių ir tos valstybės narės nesėkmė veikia mus. Taigi, uh, išteklių paskirstimas turi vykti remiantis tam tikromis iš ankstinėmis sąlygomis, jeigu norime, kad tos investicijos būtų sėkmingos ir efektyvios. Ponios ir ponai, yra daug ir kitų svarbių klausimų, į kuriuos turėsime atsižvelgti. Turėsime atsižvelgti į miestus. Miestų klausimas yra labai aktualus. Turėsime pagalvoti apie tai, kaip sanglos politika būtų, būtų sėkminga visose regionuose, ypatingai tuose, kurie atsilieka, ta, kad tas per, per, perimas būtų sąžiningas ir sklandus. Taigi tos iš anksnės sąlygos yra būtinos, norint sukurti sąžiningą sanglos politiką ateityje. Sanglos politikos biudžetas, geografinė apriptis iš esmės priklausys nuo mūsų bendrų gebėjimų įtikinti nacionalinės vyriausybės kritikus, kad politika pasikeitė šiais keliais, bet labai esminiais aspektais, kurie yra susijęti visų pirma su veiklos rodikliais. Ačiū labai. Mėly kolegos, dabar norėčiau pakviesti pasisakyti Filipą Maištadą, kuris yra Europos investicijų banko prezidentas. Na ir dabar dar norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasakyti, kad be Filipo Maištado pastaraisiais metais anglodos politika Europoje nebūtų susijęta su finansavimo sistemos inovacijomis. Taigi mes dėkojame Filipui už tai ir dabar kviečiame pasisakyti. Pasakykite, ką nors gero apie planus ateičiai. Ačiū, Danuta. Ačiū, Danuta. Pone regioninio vystimosi komiteto pirmininkė, ponė regionų komitetų pirmininkė, ponė Europos parlamento vicepirmininkė, ponė komisarė, ponė Valonijos regionų, mano regiono prezidentė, ponios ir ponai. Ačiū dar kartą, kad mane pakvietėte vėl dalyvauti atvirų durų renginyje. Džiaugiuosi juo labiau, kad šių metų renginio tema, man atrodo, puikia, tai yra regionų konkurencingumo klausimas ir tai yra esminis dalykas siekiant Europą 2020 sėkmės. Europos investicijų bankui sanglos politika buvo prioritetas nuo pat įkūrimo, kada bankas buvo įsteigtas pagal Romos sutartį. Ir Pagal sutarties nuostatas investicijų bankas gavo misiją skatinti ekonominę socialinę sanglaudą. Tai reiškia, kad mes ypatingą prioritetą teikiame tiems projektams, kurie yra taip vadinamosiose konvergenciniuose regionuose. Ba, besiplečiant banko veiklai per pastarosius 50 metų, niekuomet šis prioritetas nebuvo sumenkintas vietos regioninės valdžios institucijos ir dabar dar yra pačios reikšmingiausios mūsų partnerės. Mūsų darbe mes remiame jas įvairiais būdais. Visų pirma, žinoma, skolindami lėšas, teikdami paskolas regionams ir miestams ir taip pat per bendrą finansavimo veiklą, kai dalis lėšų atitenka per sanglados fondus, taip pat per techninę paramą ir pastaruoju metu per finansinę inžineriją. Trumpai papasakosiu, kokia yra situacija. Per pastarosius trejus metus mes finansavome paskolas tiems projektams, kurie yra konvergenciniuose regionuose jų bendra suma yra 66 milijardai eurų, tai yra 40 procentų mūsų visų paskolų e, lėšų, skolinamų lėšų. Na ir lyginant dabar senasias nauja, ir naujasias valstybės narės, senosios valstybės narės gavo didesnę sumą, tačiau per, e, vertinant vienam gyventojui tenkančią sumą, naujosios valstybės narės paskolų gavo daugiau. Na ir dar viena nauja iniciatyva buvo pradėta kartu su Europos komisija, kuomet Danuta Hübner buvo komisarė atsakinga už regioninę plėtrą. Ir norėčiau paminėti porą tokių iniciatyvų Jespers iniciatyva, tai yra techninės paramos, pagalbos priemonė, padėti naujosiams valstybėms narėms geriau parengti, paruošti plataus masto infrastruktūrinius projektus, kurie būtų finansuojami iš infrastruktūros ir sanglaudos fondų lėšų. Taip pat Jessica, Jessica iniciatyva, tai yra bendroji iniciatyva padėti regionės ir vietos valdžios institucijoms investuoti uh, E, į miestų plėtrą. Na ir žinoma, Europa 2020. Ši strategija su, su, su, suteikia naujus impulsus ir orientacijas sangodos politikai, taip pat pripažįstant, kad labai svarbus vaidmuo tenka ES miestams ir regionams. Didesnės investicijos į mokslinis tyrimus, inovacijas, žalę energetiką Taip pat žinių ekonomika, smulkės vidutinės įmonės skatina ir didina konkurencingumą ir tai savo ruoštų leis įgyvendinti pažangių, pažangaus, tvaraus įtraukiančio augimo tikslus. Na ir lėšų mobilizavimas moksliniams tyrimams, inova, inovato, inovacijų projektams gali būti sudėtingas e, dėl tam tikrų kliūčių, dėl produktų sudėtingumo, dėl technologijų, dėl sunkumų, su kuriais susidurėma dėl finansinio sektoriaus problemų, kurios jaučiamos pastaraisiais metais. Taip pat e, egzistuoja tam tikras bankų nenoras gan dažnai finansuoti neapčiuopiamas investicijas Taigi yra ne, nemažai priežasčių, kodėl mes manome, jog svarbu, kad ES institucijos, tokios kaip Europos investicijų bankas, tai yra Europos investicijų banko dukterinė įmonė, kartu su Europos komisija parengtų įvairias priemonės, kurios leistų palengvinti prieigą prie finansų, prie finansavimo. Paminėsiu du tokias, dvi tokias priemonės. Jeremy, Jeremy. Uh, leidžia naudoti struktūrinių fondų lėšas ir padėti smulkioms vidutinėms įmonėms per akcinį kapitalą, paskolas, garantijas. Ir RSFF tai yra rizikos, finansinės rizikos pasidalymo priemonė moksliniams tyrimams, tai yra bendra priemonė, kurią taiko Europos komisija ir investicijų bankas, siekiant pagerinti prieigą prie finansavimo, kai kalba eina apie mokslinių tyrimų programas. Aš jau minėjau, kad ši rizikos dalymosi priemonė yra prieinama savivaldybėms, vietos valdžios institucijoms. Ir dalis jūsų jau esate susipažinę su RSFF, taigi tai yra ta priemonė, kuri yra uh, skirta vietos regionės valdžios institucijoms, kuriant mokslo parkus, inovacijų centrus ir taip toliau. Taip pat yra daug projektų, kurie yra susiję su trimis strategijos 2020 e, ramšiais. Tai yra į struktūrų investicijos į regionės valdžios institucijų projektus ir mes kartu su komisaru Han bandome pagerinti tų finansinių priemonių efektyvumą. Ponios ir ponai, norėčiau dar trumpai tarti žodį apie vieną mano požiūrių labai svarbų dalyką. Kaip jau kalbėjau, kalbėjusiai prieš mane, sąngaudos politika turi būti sudėtinė naujosios Europa 2020 strategijos dalis. Privalu neužmiršti, kad Europa 2020 strategija yra trys ramščiai. Be abejo, mums reikia išmanaus augimo, mums reikia investuoti geriau ir į mokymus, į mokslo tyrimų plėtrą. Mums reikia tvaraus augimo, kad jis būtų labiau tausojantis aplinką ir tausiau naudojantis gamtos išteklius, kurių reikia palikti ir būsimosioms kartoms. Kartoms reikia įtraukiančio augimo, kad niekas, jokia socialinė grupė, joks regionas neliktų šalikelyje. Jeigu 2020 Europos strategijos tikslas būtų, rezultatas būtų tas, kad turtingesni dar labiau praloptų, skurdžiai dar labiau nuskurstų, tai būtų didžiulė nesėkmė, tai būtų didžiulė klaida. Turim daryti viską, kad jokia socialinė grupė ir joks regionas nebūtų palikti bendros plėtros nuo šalyje. Būtent taip mes siekiame kartu su savo akcininkais, valstybėmis narėmis, su Europos komisija, su Europos regionais ir miestais dirbti, kad būtų galima sulaukti dinamiškesnio augimo ir labiau subalansuoto augimo ES. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems pranešėjams, o dabar toliau moderuoti diskusijas suteiksiu ponui Markui Rodžersui Ir tikėkime, kad jam pavyks padaryti stebuklą ir visi bus laimingi, kadangi nėra laiko visiems norintiems kalbėti. Tad Markai, tau dabar tenka atsakomybė. Ačiū iš tikrųjų, ponios ir ponai, atėjo laikas pasisakyti renginio dalyviams. Aš jau dabar žin, turiu sąrašą norinčių kalbėti ir jeigu jūs dar nesate užpildę formos, prašydami suteikti jums žodį, tai dat galite tai padaryti. Vis tik tai noriu paprašyti kalbėtojų laikytis numatytos laiko ribos, dvi minutės kiekvienam kalbėtojui. Matau, kad su manimi sėdė komisaras, pirmininkė ir, ir aš, ir mes visi trys stebėsime, kad kalbėtumėte ne ilgiau negu dvi minutės. Tad visų pirma, norėčiau pakviesti kalbėti poną Marko Šnaiderį, PPE E, regionų komiteto pirmininką. Pirmasis žodis jam, prašau. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Präsidenten, Herr Kommissar. Ponas ir ponai, pirmininkai, komisarė, iš tiesų labai džiaugiuosi dalyvaudamas atvirų dienų atidaromoje sesijoje jau aštuntą kartą. Girdėjome labai daug dar girdėsime labai daug pranešimų įvairiose seminaruose, kurie demonstruoja Europos regionų atsakomybę ir pasiryžimą prisidėti prie geresnės ateities kūrimo. Jau tie pranešimai, kuriuos girdėjome iki šiol, mums rodo, kad atvirosiuose dienose kalbame apie Europą 2020 strategiją ir taip pat sanglaudos politiką šios klausimus labai intensyviai svarstėme regionų politiko e, komitete ir priemė išvados, kad Lisabonos strategija nepasiekė savo rezultatų, kadangi regionai, regioninė valdžia nepakankamai aktyviai dalyvavo. Tad mes manome, kad reikėtų iš to mums visiems pasimokyti. Ir po keleto mėnesių, kai bandoma gyventi Europo 2020 strategiją, jau mums kyla abejonių, ar iš tiesų pasimokėme iš patirtų nesėkmių. Nedaug vis dar yra kalbama apie e, regionų vaidmenį. Valstybėse narėse matome, kad vyksta debatai dėl to, kokiu lygiu turėtų dalyvauti regionai ir vietovės, tačiau jau daug laiko išvaistėme nes debatai prasidėjo visiškai neseniai. Dėl to esu dėkingas pirmininkaujančiai Belgijai už tai, kad uh, paminėjote mūsų parengtą nuomonę ir ją įtraukite į Europą 2020 strategiją. Ši nuomonė bus tvirtinama rytoj ir vienas iš svarbiausių klausimų, kuriuos norime pabrėžti debatų metu, yra tai, kad reikėtų pasirašyti teritorinius paktus kurie parodytų, kad skirtingų lygių valdysena turėtų būti numatyta įstatymais, o ne palikta e, savieigai. Ta, tokiu būdu valstybių narių ir regionų valdžia galėtų bendradarbiauti daug sklandžiau ir gyvendinti savo nacionalinės programas, bendradarbiaudami kartu. Ir Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad regionų komitetas ir toliau rengs savo e, stebėseno platformą Europa 2020 strategijai ir mes nuolatos reguliariai pasisakysime tais klausimais, kaip ši strategija yra įgyvendinama, ką galima būtų gerinti. Ačiū, dvi minutės praėjo, dėkui. Dėkui, pane Šnaideri. and a, a strong call there for territorial pacts. Buvo kalbama apie teritorinius paktus. Dabar Lambert Van Nistelrooy, kuris yra EPP koordinatorius regioninės plėtros komitete Europos parlamente. Taigi, sveiki atvykę į demokratijos namus. Sveikinu visus susirinkusius į plenarinių posėdžių salę. Na ir man susidaro įspūdis, kad e, vyksta labai racionalios diskusijos apie sanglos politiką ir mums to ir reikia. Turime pasirinkti teisingą kryptį ir nueiti ten, kur reikia iki 2020 metų Ir aš manau, kad krizė šiek tiek sukrėtė tas, tuos mūsų senus pamatus. Ir kaip sakė ponas Schneideris, miestų regionų įtraukimas į strategiją 2020 yra esminis dalykas. Nėra lengva tą padaryti, pažvelgus į tarybos tekstą, kadangi jame sakoma, jog valstybės narės yra tie subjektai, kurie turi imtis e, veiksmų. Na, o teritoriniai paktai kaip ir yra šiek tiek ignoruojami, sumenkinami. Na ir mes Europos parlamente manome, kad reikia kalbėti apie visą sritį visą, ir visą teritoriją. Kai kurios valstybės narės vis dar mano, kad tai skirta tik tai turtingesniems regionams, konkurencija, anglodos fondai, bet tai nėra tiesa nenorime, kad turtingesni dar labiau praturtėtų, stipresni dar labiau sustiprėtų. Taip pat reikia pažvelgti į finansus. Finansus e, skirtus ir klimato kaitai, energetikai, transportui. Na ir parlamente mes teigiame, kad reikia ne pavienių dalykų, o reikia horizontalios politikos, kurioje būtų atsižvelgiama į kiekvieną regioną ir į kiekvieną miestą. Daugelis komitetų e, apie tai kalbėjo, apie tai kalba ir regionų komitetas. Turime pirmiausia suprasti, koks yra tikslas prieš nusprendžiant, kokiomis taisyklėmis remiantis sieksime to tikslo. Ir sanglaudos politikoje visos teritorijos turi mums e, būti vienodos. Ačiū. Dabar iš regionų komiteto norėčiau pakviesti Karl-Heinz Kler, socialistų frakcijos pirmininką regionų komitete. Karl Hans Klar. Ačiū, pirmininkė. Kai prieš 15 metų pradėjau dirbti parlamente, mano bičiuliai klausė, kodėlgi tu važiuoji į Briuselį, kuriems galams ten vykti. Ir aš jums visada sakydavau todėl, kad aš manau, kad ES yra vienas iš sėkmingiausių 20-ojo amžiaus politinių projektų. Po dviejų pasaulinių karų, karų, kurie sukėlė šitie kančių, ES kūrėjai nusprendė, kad reikia dirbti kartu. Buvo atsisakyta konkurencijos, kuri galiausiai priveda prie karo, bet buvo siekta kartu dirbti, kad būtų galima kurti glaudesnę tautų sąjungą. Iš čia kilo ES sanglaudos būtinybė. Jokia kita politika nėra tokia svarbi kaip sanglaudos politika. Regionų politika, už kurią yra atsakingas komisaras Han, yra pati svarbiausia politika, mano supratimu, ES sanglaudai kurti. Niekad sanglauda nebuvo toks svarbus dalykas kaip dabar, krizės metu. Tai yra akivaizdu. Mes išgyvenome vieną iš didžiausių krizių, kokią tik teko matyti. Briuselis turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad netaptų kaip Vašingtonas Taigi, sanglaudos politika yra labai svarbus dalykas. Europos piliečiai kritiškai stebi, kaip viskas vyksta. Nenorėčiau čia labai kritikuoti mūsų kolegų Vašingtonė, tačiau tokios politikos kaip ten mums nereikia. Jeigu norim, kad tendencijos keistųsi, mums reikia tokios politikos, kurios tikslas būtų sanglaudos įtvirtinimas, jos gynimas, kad būtų galima kovoti su finansų krize, kad būtų galima įgalutinai įveikti tą ekonomikos krizę, kuri dar mus krečia, nes tai yra pati sunkiausia kada nors matyta krizė. Mums reikia tokios krizės, kuri bus ne tik, mums reikia tokios sanglautos, atsiprašau, kuri bus ne tik palanki tiems, kurie ir šiaip gyvena turtingai, bet kuri būtų palanki ir tiems, kurie gyvena skurdžiai, kurie neturi darbo šiuo metu. Tai štai kas yra svarbiausia. Tai yra skubiai nuveiktini dalykai. Jeigu mums tai pavyks. Beveik baigiau savo pasisakymą, sako kalbėtojas. Jeigu norėtume, kad ES įvaizdis būtų geresnis, kad ji būtų populiaresnė piliečių tarp, reikia, kad sanglaudos politika būtų realybė. Ir aš manau, kad šis renginys yra puikia proga dar kartą tai pabrėžti. Ačiū. Um... Ačiū. Vėl galime grįžti prie Europos parlamento regionų plėtros komiteto atstovo Ricardo Cortes Lastra. Žodis Jums. Labadiena, ponios ir ponai. Labai malonu dalyvauti čia su Jumis. Mes dalyvaujame pačiame svarbiausiame Europinio masto forume, suvienijančiame regionus, kur galime kalbėti ir dalintis nuomonėmis. Tad noriu pasinaudoti šią progą savo mintis labai aiškiai išreikšti. Sanglaudos politika yra gyvybiškai svarbi Europos augimui ir plėtrai. Ir kai kalbame apie, apie būsimą biudžetą, turime užtikrinti, kad sanglaudos politika mums padės ne tik tai iš, e, sukurti kuo mažesnės išlaidas. Sanglaudos politika yra skirta tam, kad parodytų Europos solidarumą ir užtikrintų jos augimą. Ji yra nukreipta į tyrimus, inovacijas, užimtumą, klimato kaitą, energetiką, infrastruktūrą, e, švietimą ir kovą su skurdu. Visos šios temos, visi šie klausimai yra labai svarbus, kalbant apie Europos augimą ir plėtrą. Ir to negalima bus pasiekti be indėlio iš Europos regionų. Iš tiesų, jūs esate arčiausiai piliečių. Jūs esate tie, kurie gali keisti visuomenę. Tad ypač svarbu ginti sanglaudos politiką tam, kad ji išliktų stipri Europinės politikos kryptis ir reikėtų vengti e, pagundų nacionalizuoti sanglaudos politiką. Tai yra būtina todėl, kad sanglaudos politika turi ypač dėlę pridėtinę vertę. Ji taip pat stiprina mūsų patikimumą, kadangi sanglaudos politika yra viena iš pagrindinių priemonių, kurią gali naudotis Europos Sąjunga. Taip pat reikėtų nepamiršti regionų vaidmens, bet turime nepamiršti ir pilietinės visuomenės vaidmens lygiai taip pat kalbu apie daugias luoksnį valdyseną ir valdymo decentralizavimą. Visa tai yra ypatingos svarbos, jeigu norime, kad sanglaudos politika būtų sėkminga. Dėkui. Um, I... Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti liberalų frakcijos pirmininką regionų, pirmininkę regionų komitete, e, Fleuliukas, Liverpoolio tarybos narę. Prašau. Ačiū. Norėčiau pasveikinti visus jūs Alde frakcijos vardu regionų komitete. Penktas, penktoji sanglaudos ataskaita dar viešai nėra paskelbta, tačiau buvo daug jau apie, kalbama apie sang, tos ataskaitos turinį, kai kuri informacija buvo tiksli, kai kuri nelabai. Ir tie, kurie yra susipažinę su ataskaita ir teisingai ją komentuoja, matyt, daug pritarinčių susilauks regionų komitete, miestuose, regionuose, e, valstybėse narėse. Labai džiaugiausi, kai pirmininkas Baroso pasakė, kad pagrindiniai sangdos politikos principai, kurie yra atsispindėję šioje ataskaitoje, nesikeis. Mes žinome, kad perinamojo laikotarpio regionai bus visuomet įtraukiami į visas diskusijas ir daugelis tų regionų yra daug regionų, kurie pereis į laik, per, perinimai laikotarpį. Na ir, ponė komisarė, dalis tų regionų dabar susiduria su realiais sunkumais, nes kitų metų sausio mėnesį jų sugebėjimas pritraukti vidinės investicijas sumažės dėl to, kad labai mažai galės pasiūlyti investuojančioms įmonėms. Taigi aš tikiuosi, kad į tai pažvelgsite ir panalizuosite situaciją. Na, o priežastis yra labai paprasta. Jeigu norime sanklaudos politikos, kuri, jūsų žodžiais tariant, nebūtų išmaldos politika, aš tai verčinčiau kaip indėlio politiką, turime padėti tiems regionams, kuriems reikia pagalbos ir kada jos reikia. Na, o priežastys vėlgi yra labai paprastos. Reikia darbo piliečiams, reikia augimo ekonomikoms, darbai ir augimas yra esminiai sanglaudos politikos daly dalykai. Na ir tikslų reikia pasiekti, jeigu norime, kad jie būtų sėkmingi. Lisabono strategija nepasisekė, ne, ne, nenusisekė dėl to, kad niekas nebuvo tos strategijos savininku. O dabar miestai, regionai, kaimai visoje ES turi jausti nuosavybės jausmą. Jeigu norime, kad strategija 2020 būtų sėkminga, visi tie, kurie dirba, kurie kurie gyvena, kurie valdo tuos regionus, turi tapti tos strategijos savininkais. Ir piliečiai turi būti to proceso dalimi, Briuselėje šiais metais e, buvo įvykęs renginys, apie tai buvo kalbama. Ir, ponė komisarė, ponė Hubner, sangdos politika yra mūsų miestų ir regionų gyvasis veidas. Ir jeigu jo nebus, <clears throat> mūsų regionai, mūsų miestai, piliečiai nežinos, kas, kas tai yra. Dėl to prašau jūsų pamastyti apie tai, kaip jūs mūsų regionus, miestus, kaimus paversite tos strategijos dalimi, tos politikos dalimi. Na ir aš čia norėčiau akcentuoti du žodžius - augimas ir darbai. Augimas ir darbai leis mūsų piliečiams pasiekti geresnio gyvenimo. Dėkui uždėmesi. Oh, well, words, than... Kolegos, prašyčiau neviršti dviejų minučių laikotarpio. Laiko. Dabar norėčiau pakviesti Europo, poną Jėci Zarakavą. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Członkowie Prezydium. Pirmininkė, gerbiami prelegentai. Noriu pasveikinti jūs visus Europos alijanso vardu. Mes maname, kad Europa 2020 strategija labai ryškiai paveiks ES stiprinimą. Mes manome, kad tai bus, bet ar iš tiesų tai bus, priklausys nuo to, kiek aktyviai dalyvaus pagrindinės suinteresuotos pusės įgyvendinant šią strategiją. O kad taip būtų, šios suinteresuotos pusės turi jaustis naudingomis ir turi turėti būtinas priemonės. Europa 2020 strategijos pirmasis elementas turėtų būti teritorinė sanglauda, kuri buvo įtraukta į šią strategiją, taip pat paminėta yra Lisabonos sutartyje. Tam reikia dalyvavimo iš visų lygių valdysenos institucijų. Mes turime užtikrinti, kad Europos sanglaudos politika būtų vietos politika tam tikrą prasme. Todėl regionų ir savivaldos institucijos įgyvendinant šią politiką yra nepamainoma. Jų, jų dalyvavimas yra būtinas. Taip pat ekonomikos politika yra tiek pat svarbi, kadangi tik tai stiprindami ekonomiką ir keldami jos lygį visose regionuose, ne tik miestuose, bet ir kaimuose ir naudodami žinias ir turimus išteklius, galėsime pilnai išnaudoti turimą ekonominį potencialą. ES galės būti sėkminga sąjunga tik tai, jeigu susitelks į visus savo regionus, visas apygardas ir visas vietovės. Jau buvo kalbėta apie tai, kad jeigu dominuos miestai ir ten bus sutelkti ištekliai, nepasieksime norimų tikslų. Mes turime atsižvelgti kiekvieną regioną Europos Sąjungoje. Žemės ūkis taip pat yra labai svarbus. Maisto politika. Visa tai yra taip pat labai glaužiai susijęs su regionų politika. Taip pat ir kaimo vietovių plėtra turi sulaukti deramo dėmesio. Reikia numatyti priemonės skirtas kaimo vietovių plėtrai. Šiandieną turime maždaug 30 milijonų žmonių, kurie dirba žemės ūkio sektoriuje. Ir tai parodo, koks svarbus šis sektorius Europai. Sanglaudos politika, ponės ir ponai, taip pat turi atsižvelgti ir į kaimo gyventojus, ne tik į miesto gyventojus. Ačiū. Ačiū. Dabar grįžtame prie Europos kom parlamento regionės plėtros komiteto ir Karin Kadenbach iš e, parlamento komiteto dabar pasakys. Prašau. Ačiū. Sveikinu surengus šį atvirų durų renginį jau aštuntąjį kartą. Ir aš 16 metų buvau vietos e, parlamente, po to regionų komitete, dabar dirbu Europos parlamente ir nekartą dalyvavusią su Europos e, atvirų durų dienose. Na ir manau, kad visais politiniais lygmenimis mes turime tiesiog e, ieškoti ir siekti geresnės gyvenimo kokybės. Žmonės gyvena regionuose, miestuose, miesteliuose, na ir gyvenimas pagerėtų e, ir pagerės e, prisidedant europiniam finansavimui. Ir e, aš manau, kad sanglaudos politika yra labai svarbi dėl trijų kriterijų, gerinant kokybę, gyvenimo kokybę ir taip pat užtikrinant konkurencingumą. Na ir mes turime pasirūpinti, kad visos lėšos skiriamos anglodos politikai netaptų uh, kažkokiamis išmokomis, išmaldomis regionams, kaip sakė komisaras Hanas. Svarbu pradėti dirbti ir skatinti tuos talentus ir sumažinti tuos deficitus, kurie egzistuoja ir padėti regionams, padėti regionų plėtrai Na ir kad gerai išsivyščia regionai, kad jie irgi nesumažintų savo standartų. Taigi reikia labai apčiopiamų rezultatų. Tam, kad žmonėms parodytumėme, kur jie gyvena, kur yra skiriamos jų lėšos, kokios yra sukūriamos galimybės e, darbo rinkoje, mokymo galimybės. Ir dėl to reikalingas tas bendras finansavimas. Ir valstybės narės galės pasinaudoti tomis lėšomis tik tuo met, kai savo rinkėjams galės įrodyti, kokia pridėtinė vertė su, yra, su jomis yra sukuriama. Linkiu sėkmingos atvirų durų savaitės. Ačiū, net nereikėjo man jūsų pertraukti. Dabar kviečiu Helsinkio regionės tarybos, Husima regiono tarybos e, narį Marku Makulą. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät. Eh, Pone pirmininkė. Mėly bičiuliai šio renginio dalyviai. Sanglaudos politika remiasi inovacijomis bendradarbiavimu tarp regionų ir taip pat regionų drąsa eh, ryštantis rinktis inovacijas. Be abejo, tarp teorijos ir praktikos egzistuoja kartai didžiulis skirtumas. Mūsų nuomonės kartai skiriasi, mūsų politiniai įsitikinimai ne visada sutampa, bet svarbu paskui primti konkrečius sprendimus, kurių esmė būtų turėti svarbiausias priemonės 20 metų tikslams pasiekti. Svarbu, kad turėtume tam tikrą flagmaną, kuris vestų mus į šį tikslą. Komisaras Han kalbėjo apie tai, kaip jis mato sanglaudos politiką ir regioninę politiką. Suprantama, ne visi turi griebtis dabar inovacijų, ne visi turi vystyti mokslo tyrimus. Svarbu būtų, kad to, kas daroma praktinės pasiekmes, pasireikštų visiems naudingai. Kitaip tariant, reikia vystyti bendradarbiavimą tarp atskirų miestų, kad būtų galima pasiekti tam tikrą kritinę masę, o jos dėka ES galėtų tapti patrauklę vietą investicijoms ir inovacijoms plėtoti, ypač pačioms pažangiausioms inovacijoms. Visam tam, suprantama, reikia visos eilės veiksmų. Turime jau to pavyzdžių, pavyzdžiui, išmanusis transportas, mokslo tyrimai, taikomieji mokslo tyrimai, visa tai jau egzistuoja ir visa tai yra naudinga ir reikalinga Europai šiandieną. Ačiū. Dėkoju. Dabar galime keliauti į Mišelį Duleba. Keliavome truputėlį į pietus nuo, nuo Helsinkio. Ponas Mišelį Duleba pasisakymas be mikrofonų. Na štai, vėl vardinsiu pirmininkus, kadangi turiu pradėti pasakymą iš naujo, kadangi ne, nebuvau įjungęs mikrofoną. Visi šioje salėje, visi dėl visko sutarė, dėl sanglaudos politikos, dėl daugelįpės valdysenos, dėl teritorinės valdysenos prioritetų. Aš buvau turnė susitikime, ponė pirmininkė, prieš keletą dienų Interreg 20-metį šventėme. Visi supranta, kad teritorinės struktūros vaidina esminį vaidmenį. Mes 20 metų įgyvendame pačius įvairiausias priemonės. Na, džiaugiuosi, džiaugiuosi, gyvenam, gyvenam lyg kokiam burbulę. Tuo tarpu išorėje apie mus nieks nežino. Pavyzdžiui, Kai yra tokių komisarų, kuriuos aš pažįstu, kurių galvoje sėdi viena mintis iš komisaro e, Han pričiūpti pinigų. Komisarai, kurie nori nacionalizuoti tam tikras politikas. Taigi tai, ką mes čia darome, dėl ko taip gražiai sutarėm, turi patekti į išorę. Už to mūsų burbulų ribų. Nereikia savęs nieko įtikinėti, reikia įtikinti Europos komisiją tuo, ką mes sakom. Kalbėjo kolegos iš EPP frakcijos. Aš visiškai pritariu tam, ką jie sakė. Nes mes gyvename tą realybę, nes Europa, rytojų dienos Europa bus kuriama teritorinėse savivaldos struktūrose. Tam reikia daugiau demokratijos. Ir jeigu Europą bus galima kurti ir laukti piliečių pritarimų, tai tik tada, kai ES piliečiai pamatys, kas buvo padaryta, kad jis prastų, kad kurti Europą yra naudinga. Na, daug daugiau žmonių turime įtikinti išorėje negu tuos, kurie čia E, susirinko į šią salę. Darbo tikrai yra daug, būtent dėl to visiems didžios sėkmės. Ačiū. Galiu Jūs patikinti, kad kiti trys kalbėtojai yra tikrai iš už to Bruselio burbulo ribų. Pirmasis yra iš Austra Vetra Italijoje, ponas Masmo Berlo. Ponas Berlo. Grazie, prezidente. Sono... Ačiū, pirmininkė. Atvirosios dienos yra puikia proga regionų atstovams iš visos Europos. Ir manau, kad miestai atstovauja būtent tuos, kurie atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant ir konsoliduojant sąnaudos politiką visos Europos mastu. Būdamas meras galiu Jūs informuoti, kad mūsų šalyje veikia merų buvo pasirašytas merų susitarimas šių metų gegužės ketvirtą dieną, kur, kuris yra skirtas energetikos politikai. Ir noriu pasiūlyti komisarui pasirašyti tokį susitarimą tarp merų e, socialinės sanglaudos klausimais, kuris įpareigotų visus miestus ir regionus aktyviai dalyvauti gyvendinant sanglaudos politiką girdžiu labai daug apie regionus, bet aš manau, kad svarbiausias vaidmuo vis tik Europoje atitenka savivaldybėms. ES biudžetas yra būdas pademonstruoti socialinę sąnglaudą ir solidarumą. Ir tai yra labai svarbus mechanizmas, kuris nulems politikos įgyvendinimą po 2013 metų. Ir dėl to savivaldybės turėtų būti ypač aktyvios po 2013 metų. Jeigu bus problemų, turėtume jas pasistengti paversti galimybėmis. Dėkui. Um, like now... Ačiū labai. Dabar norėčiau pakviesti svečią iš Junktinių Amerikos valstijų, profesorių Adrianą Petresku. Jis yra profesorius Marylando universitete, Junktinėse Amerikos valstijose. Taigi, prašau, profesoriu, žodis jums. Ačiū, labai malonu, kad suteikėte man žodį. Sveiki atvykę visi, pirmininkai, vicepirmininkai, komisarai. Aš esu iš Marylando universiteto, moku moku vokiškai, esu gimęs Rumunijoje ir suprantu regionus. Nes jeigu pasakyčiau, iš kur aš esu, aš esu iš Dunojaus pietinio, pietinio regiono prie Dunojaus Rumunijoje. Na ir kaip mano dukra pasakė, aš esu iš viso pasaulio, tuomet jai buvo šešeri. Tai buvo prieš penkerius metus. Mano valstybė yra pasaulis, o mano religija yra daryti gerą. Tomas Pein tą pasakė 1776. Tai yra puikia iniciatyva ir puikia idėja, bet aš norėčiau, kad regionai būtų kompleksiškos pritaikytos sistemos. Tai reiškia, kad iniciatyvos, kurios gimsta regionuose, turi surasti savo kelią, turi prasiveršti, nesvarbu, kiek tų kliučių būtų pastatyta tame kelyje. Taigi, nu, nugriaukime tas kliūtis, tuos barjerus. Ir aš džiaugiuosi, kad daug žmonių kalbėjo apie iniciatyvas, kurios uh, kyla iš žemiausių lygmenų, kalbėjo apie tai, kad reikia išsiveršti iš to Briuselio burbulo. Aš labai džiaugiuosi, kai taip yra kalbama, tačiau aš norėčiau pasiūlyti labai paprastą eksperimentą. Prieš 30 metų man buvo 15 metų ir aš savo mokyklos direktoriui pasakiau, kad fizikai tada buvo 1980 metai, turi daryti eksperimentus su žaliaja energetika, ne energija. Tada jis pasakė, ne, į mokymo programą tai nėra įtraukta. Na ir dabar Merilende, Briuselėje, žinau daug vaikų, studentų ir klausiu jų, ar žinote, ką nors apie žalį energiją. Jie sako, ne, mes nieko apie ją nežinome. Niekas mokyklose nesimoko, kad iš saulės galima gau, gaminti energiją. Taigi tokie dalykai neegzistuoja realiame pasaulyje. Na ir aš norėčiau pasiūlyti tris dalykus labai trumpai ir greitai. Reikalinga gamtos parkų tarnybą, kad, kad Europoje būtų sukurti tokie gamtos parkai, kokie egzistuoja JAV. Taip pat reikalingos darbo vietos. Ir trečias dalykas - reikalinga rotacinių principų susitikti kažkur kitose vietose visuomet, galbūt Ginzuvoje, Rumunijoje kitą kartą vyktų šis renginys, kad žmonės suprastų, kad tas renginys skirtas ir jiems. Ačiū. Um, um... Ačiū labai. Aš dabar pereisiu iš Merilendo universiteto į Maskvos mokslo akademiją ir pakviesiu profesorių Sergejų Ordobolevskį, tikiuosi, kad teisingai ištariau pavardę. Taip, puikiai ištarėt pavardę, ačiū labai. Aš galiu pradėti, ar ne? Rusijoje seniai diskutuojama apie tai, ar galima ES regioninę politiką pasinaudoti ar ne. Mes žinoma suprantame, kad ši politika yra svarbi, bet mes bandome kalbėti apie tai, kad mums reikėtų mokytis ne tik iš jūsų teigiamos patirties, bet ir iš neigiamos patirties. Ir tai sukuria įspūdį, kad regionų politika yra daugiametė politika ir regionų politika yra nepriklausoma politikos rytis kaip ir kitos politikos kryptis. Vakarų politikos patirtis yra ta, kurią mes galime naudotis, bet negalime jos aklai pritaikyti, nes visą laiką reikia atsižvelgti į vietos regiono ypatumus. Ir turime pradėti ne nuo rašytojų, bet nuo skaitytojų. Tai yra nuo visuomenės, kuriai politikos skriptis yra skirta. Turime pradėti nuo savivaldybės institucijų, nuo tų, kurios yra arčiausiai žmonių. Ir aš siūlau pakeisti atvirų dienų renginio pavadinimą. Galime pirmą dieną pavadinti atvirosiamis dienomis, o visas kitas dienas vadinti uždaromis dienomis. Galime sukurti kitą renginį pradėti organizuoti, pavyzdžiui, atvirosius metus. Ačiū. Uh, no, it's, it's bubble, after... Puiku išsivežti iš Briuselio burbulo, bet mes juk esame Europos parlamente, esame Europos parlamento svečiai, tad būtų visai tinkama pakviesti dar vieną Europos parlamento narį iš Aldė uh, grupė frakcijos Michaelą Turo. Äh, Pone pirmininkė, ponios ir ponai, daug kalbėjome apie struktūrinę ir sanglaudos politiką. Ir manau, kad susidurėm su labai rimtomis užduotimis. Euro krizė, skolos krizė. E, iš kur visą tai atsirado? Ja sukėlė tie, kurie buvo tiesiogiai susiję su finansų pasauliu. Žinau, e, tai kadangi esu meras ir bundestago narys, tai yra tie žmonės, kurie puikiai žinojo, ką daro struktūrinė politika, sanglaudos politika dabar turi įnešti kitokį indėlį. Svarbu, kad iš krizės galėtume išeiti. Makroekonominis stabilizavimas yra mums tenkanti pirmoji užduotis. Konkurencingumas yra esminis dalykas, tad turime susitelkti prie konkurencingumo skatinimo. Kodėl? Todėl, kad skolintis yra vis sunkiau. Struktūrinė politika turi padėti kovoti su tos problemos šaknimis. Svarbu, kad būtų kūriamos darbo vietos, veiktų infrastruktūra. Ir čia mažos ir, ir vidutinės įmonės turi suvaidinti reikšmingą vaidmenį. Žinome, kad 90 procentų mūsų įmonių ir yra mažos ir jūtinės įmonės Europoje, tik 8 procentai dirba iš jų tarptautinėje rinkoje. Tad reikėtų, kad sanglaudos politika, struktūrinė politika rimtai vertintų regionus ir vaidintų vaidmenį skatinant konkurencingumą. Čia pirmiausia galvoju apie, apie technologijų perdavimą, tai yra labai svarbu. Svarbu investuoti mokslo tyrimus, universitetus E, svarbu, kad būtų kuriama kompetencijos bazė. Mums reikia tokio bendradarbiavimo, kuris padėtų labiausiai to reikalingiams regionams vystytis. Mums reikia makro regioninės strategijos, tokios kaip Baltijos jūros strategija, Dunojaus strategija. Tai būtų tokia platforma, kuri padėtų nutiesti tiltą tarp atskirų regionų kompetencijos. Ačiū. Uh, Ačiū labai. Ar yra dar norinčiųjų pasisakyti salėje? Ar yra norinčiųjų dar pasisakyti? Prašau. Pone, prašau. Gal galėtumėte prisistatyti pirmiausia? Martin Tevenio, esu iš Prancūzijos, atstovauju tinklui, kuris vadinasi vietos pakto tinklas. Mes esame įsitikinę, kad reikia pradėti dirbti nuo pat pradžių. Mes manome, kad teritorijose, artimiausiose, pirmiausia reikia spręsti egzistuojančias problemas. Mes matome, kad bendradarbiavimas su pilietinės visuomenės atstovais ir vietos savildos struktūromis, ir regioninės savildos struktūromis yra tas dalykas, kurį reikia labai rimtai vertinti ir organizuoti. Aš atstovauju pilietiniai visuomeniai. Tad svarbu, kad svarbu, kad, kad su pilietinė visuomenė būtų kalbamasi, o ne kalbama apie ją. Mm, na, suprantu, kad tas, ta burbula, kuriame sėdime, bandoma praverti. Manyčiau, kad svarbu dalintis atsakomybę, o tam reikia išsiaiškinti, kaip visiems kartu ieškoti atsakymų iškylančius klausimus, kaip ieškoti tų sprendimų, kurie piliečiams leistų patikrinti, ar geri atsakymai jų problemas buvo surasti, kiek jiems padėjo tie atsakymai. Ar jie sulaukė tokio atsakymo, koks jiems buvo reikalingas? Tai štai, mano siūlymas būtų toks. Turime mokytis, turime mokytis, turime dalintis atsakomybę su pačiais piliečiais, kurie savo ruoštų įneša indėlį į regionus. Ačiū dar būtų laiko keliems trumpiems pasisakymams, ar yra pakeltų rankų, tik fotografijas panašu. Ar yra dar norinčių pasakyti? Prašau. Prašau. 484 vietoje sėdinti, ponia. Ačiū. Aš esu Josephine Rampola, esu iš Sicilijos nors anksčiau gyvenau Australijoje. Na, toks sutapimas gavosi, kad čia patekau, bet norėčiau pasakyti, kad nuolatos matau nedarbo problemą tarp jaunimo Sicilijoje. Ir jiems Europa yra taip toli. Jie mokosi, baigia universitetus, magistrantūras ir daro viską, ką gali, tačiau darbo vietos jiems nėra pasiekiamos. Ir tai nėra nedidelis procentas, nes kai susidurėme su jų problemomis, kai reikia susirasti darbą, faktiškai sakome, kad 80-90 procentų jaunų žmonių mūsų regione nesusiranda darbo. Labai džiaugiuosi šiandien čia dalyvaudama, nes manau, kad tos atvirų durų dienos, kaip jau buvo minėta anksčiau, turėtų priartėti prie regionų. Turėtų priartėti prie Europos vietovių, tų, kurios yra taip nutolusios. Na ir Sicilija dėja yra viena iš tokių nutolusių vietovių. Aš šiandieną nustebau, kai išgirdau Italijos politikus, kurie dažnai pasisako per televiziją, teigiančius, ką reiktų padaryti Italijoje. Ir šiandieną jie turi galimybę kažką pasakyti. Ir dėje jie tiesiog atsistojo ir išėjo iš šios salės. Aš esu niekas, tačiau žinau, kas vyksta daugelį Italijos vietų. Ir Sicilija, kur aš gyvenu, tai yra mano antroji gimtinė, nes aš esu iš, aš esu iš Misinos ir Sicilijoje leidžiama tik dvi minutės kalbėti. Taigi, misino, iš Misino Sicilijoje esu ir norėčiau pasakyti štai ką. Prašau konkrečių žodžių, konkrečių veiksmų. Žodžiai nepadės jaunimui ir jokiam, jokiam piliečiui apskritai. Time for one more. Turime laiko dar vienam pasisakymui. Aukštai pakelkite ranką. Prašau, ponė, prašau, paskutinis pasisakymas bus. Jens Nilsen iš Švedijos. Buvau e, meras ir regionų komiteto narys. Tik regionų komitete dirbau 11 metų, dalyvavau rengiant tokias atvirų durų dienas. Ir tai yra puikiai galimybė pasikalbėti, išklausyti visų argumentų. Tačiau, kaip sakė ponas Delabaras, visi susitarėme ir sutarėme visose politinėse partijose, frakcijose ir sutarėme su parlamento regionų nesplėtros komitetu. Bet reikia įtikinti kitus žmonės. Žmonės, kurie yra ne čia, kurių čia nėra. Ir kai Europos komisija pakvietė mus regionus bendram dialogui apie sanglaudos politiką, vyriausybės, pažiūrėjau, Švedijos vyriausybė nekvietė regionų tokiam dialogui tą pačią temą. Ir vis dar laukiame Švedijoje, kuomet bus surinktas dialogas apie tai, kaip Švedija galėtų prisidėti prie strategijos Europa 2020. Komisija turi daryti spaudimą nacionalinėms vyriausybėms turi vykti aktyvus dialogas su regionais, miestais ir kaimais e, tose valstybėse. Reikia griežčiau su e, vyriausybėmis elgtis. Ačiū. Danuta, prieš jums, perdodamas jums žodį, galbūt galėčiau pakviesti ponę Breso ir pono Haną trumpai sureaguoti į tai, ką girdėjo. Ačiū. Du pastebėjimus galėčiau išsakyti. Šios atvirų durų dienos susijungimo, susitikimo dienos yra skirtos tam, kad pasidalintume nuomonėmis ir patirtimi ir iš naujo pakrautume savo bateriją. Visi negalime veikti vienodai savo regionuose, nors mūsų tikslai yra tie patys. Todėl mes ketiname sukurti pagreitį, siekti tų tikslų ne tik tai čia Bruselėje, bet ir regionuose. Ir aš manau, kad tie renginiai, kurie vyks regionuose, tie 260 renginių, renginių jie yra skirti tokiems patiems tikslams pasiekti. Ir ten turime palikti laisvę tų vietų valdytojams tikslų siekti savomis priemonėmis. Žinoma, mes visi esame vieningi, bet žinome, kad ne visi Europoje yra įtikinti mūsų tikslų kilnumu. Čia turime dirbti. Yra žmonių, kurie užima aukštus postus nacionalinėse vyriausybėse, kuriuos dar reikėtų paraginti aktyviau palaikyti kontaktą su regionų lygiu. Tad pasinaudokime ateinančiomis dienomis kaip proga pažinti vieniems kitus, apsikeisti patirtimi, bet kartu tam pasiekti to, kad grįžtume namo sustiprėję ir ryštingesni spręsti tas problemas, kurios kyla mūsų regionuose. Ačiū. Pone pirmininkė. Visų pirma, būtų teisinga pastebėti, kad šiandieną tikrai visi sutarėme Nors kai pradėjome kalbas apie sanglaudos politiką, daug kas abejojo, kai kalbėjome apie konkurencingumo tikslą. Buvo daug abejonių, bet dabar atrodo, kad visi Europoje yra įsitikinę šio tikslo svarba. Ir tai yra vienas iš pirmųjų rezultatų. Turėtume į tai susitelkti šiomis dienomis. Tikrai diskusijos apie sanglaudos politiką dar nesibaigė ir greitų metų nesibaigs. Antra mano mintis yra ta, kad atvirų durų diena yra puikia vieta diskusijoms. Čia tikrai Briuselėje nepavyks kažko realaus nuveikti, apčiuopimų rezultatų pasiekti, mes tiesiog kalbėsime apie tai, ko jau pasiekėme ir apie tai, ko norime pasiekti ateityje. Ir tam, kad tuo galėtume pasiremti grįžę namo ir tesdami savo veiklą ten. Uh, Mūsų tikslas yra įtraukti į diskusijas pilietinės visuomenės atstovus, juk čia yra atvykę 6 tūkstančiai žmonių iš vietos regionų. Dalis iš jų atstovauja pilietinės visuomenės institucijoms, kurios yra atsakingos už sanglaudos politikos kai kurių sričių įgyvendinimą. Tad su jais tenksime užmėgsti glaudesnį kontaktą ir dialogą. Trečioji mano mintis yra tokia. Siekiant pagerinti atvirų durų renginio metodą, tam, kad mūsų žinutės pasiektų ne tik tai esančius čia Briuselėje, bet ir esančius daug toliau, buvo surenkti renginiai regionuose. Daugiau negu 260 renginių yra numatyta ir jie vyksta tuo pačiu metu, kaip ir šios atviros, atvirų durų dienos čia. Be abejo, dar galime diskutuoti apie tai, ką nuveikėme ir apie tai, ką nuveiksime. Kalbėti apie tai, kas buvo padaryta, yra lengviau. Galbūt todėl apie tai daugiau ir kalbame. Bet reikia kalbėti apie tai, kas buvo nuveikta ir regionuose, tam, kad piliečiai suprastų, iš kur atsiranda lėšos skirtos sąnaudos politikai ir kam jos turėtų būti panaudojamos. Tai yra būtina sąlyga tam, kad ES numatyti projektai būtų įgyvendinami ilgalaikėje perspektyvoje, net ir kai tenka apkarpyti biudžetą, kaip kartais atsitinka. Tai yra vienas iš svarbesnių Europos tikslų. Tad šios atvirų durų dienos yra tas laikas, kai Europos kuriama pridėtinė vertė, kuri kuriama per gyventinamus projektus, galės būti pristatyta tiek čia, tiek po to, kai grįšime namo. Noriu paraginti visus ir kitais metais organizuoti daugiau renginių su e, pilietinės visuomenės atstovais, ekonominio sektoriaus partneriais. Ir dar norėčiau grįžti prie pasisakymo apie Siciliją. Aš tikrai nekalbėsiu labai išsamei, kas ten vyksta, bet noriu priminti, kad piliečiai turi pareigą priversti politikus būti atskaitingus už tai, kokius rezultatus jų veikla atneša. Čia Sicilija galėtų dar patobulėti. Ačiū, man labai malonu, kaip šeimininkiai, šios, šių diskusijų šeimininkiai, užbaigti uh, šias diskusijas ir, na, debatai tik prasideda, dar tris dienas jie vyks ir aš įsivaizduoju, kad turėsime laiko pasidalinti patirtimi ir nuomonėmis. Buvo daug gausybė idėjų šioje salėje ir buvo daug išsakyta paramos stipriai sangaudos politikai ateityje, politikai, kuri būtų skirta visiems ES regionams, kuri leistų pasiekti ekonominių, socialinių ir teritorinės sangaudos tikslų per investicijas, per mokslinius tyrimus, kad tai būtų išteklių prasme veiksmingas augimas, kuriantis darbo vietas ir daug lūkesčių yra nukreipta į šią politiką, taip pat, kad Europa būtų konkurencingesnė. Ir visi sutarėme, kad šios politikos esmė, misija, kuri yra įtvirtinta sutartyje, išlieka aktuali, tačiau reikia šį beitą keisti. Miestai, regionai ne tik, kad turi susitvarkyti su vidaus rinkos iššūkiais ir su bendros valiutos iššūkiais, bet taip pat ir su pasauliniais, pasaulinė konkurencija Ir ateityje tos politikos sąrangoje reikia atsižvelgti į po krizinę realiją regionuose, apie tai kalbėjo ponė Lukas. Ir tie regionai, kurie yra, pe, kurie perina iš nepalankaus regiono statuso įgauna perinamo laikotarpio statusą, jie turi būti susilaukti pakankamai dėmesio ir perinamo laikotarpio regionų pastangos turi e, būti pripažintos kaip e, konvergencijos, konvergencijos tikslų kontekste. Na ir tai yra ne vien tik tai tikslas, bet ir priemonė siekti geresnio ir didesnio augimo. Akivaizdu, kad reakcija į visus Europai tenkančius iššūkius yra susiję, susijusi su teritorinė dimencija. Dėl to teritorinio poveikio vertinimas turi būti rimtas dalykas ir taip pat turime efektyviau atsižvelgti į teritorinius ypatumus. Turime politikos miestų planų, planus pakoreguoti atsižvelgiant į e, naujas, naujus iššūkius ir privalumus. Taip pat e, svarbu yra investuoti į teritorinį bendradarbiavimą. Kažkas kalbėjo apie tai, kad reikia panaikinti teritorinio bendradarbiavimo barjerus ir apskritai naikinant barjerus teritorinis bendradarbiavimas yra labai naudingas. Na ir tikiuosi, kad sangodos politika reis, leis mums pasiekti geresnių rezultatų ir kas kart Europos komisija uh, akcentuoja rezultatus, kai kalbame apie šią politiką. Na ir tikimės, kad ši politika atsispindės visais Europos valdymo lygmenimis. Nebus vien tik tai keliami klausimai, bet kad ta politika bus orientuota į investicijų strategiją. Politika turi veikti bendrame ekonomik, Europos kontekste, atsižvelgiant į visus struktūrinius fondus vengiant dubliavimo, naudojant sinergijas tarp įvairių europinių fondų. Politika turi būti remiama paskatomis ir sąlygomis tam tikromis. Tai turi būti politika, kuri būtų skiriama, susiorientuota į Europos prioritetus, tai yra 2020 metų iššūkiai taip pat, kad ta politika prisitaikytų ir prie teritorinių ypatumų. Europa jeigu ji nori pasiekti savo tikslų, tikslų privalo siekti naujų investicijų finansavimo formų. Ir sanglaudos politika jau yra sukaupusi šiokios tokios patirties šioje srityje. Filipas Maštadas pateikė kelis pavyzdžius ir aš manau, kad finansų inžinierija remiamas finansavimas bus reikalingas tam, kad tai būtų atsvara viešiems finansams ir kad skatintų rizikos prisėmimą, ko mums labai reikės ateityje. Na ir taip pat reikia žengti žingsnius tam, kad būtų supaprastinti mechanizmai. 2006 metų reforma, na ir pakoregavimai, supaprastinimai įvykę 2008-2009 metais paklojo pagrindus lengvesniai, geresniai politikai, na, o šiuo metu, aš manau, turime imtis drąsesnių žingsnių ir dar labiau supaprastinti mechanizmus. Na ir aš, mėly kolegos, manau, ir sureaguoju tai, ką sakė ponė Lukas. Prieš penkeris metus, kai buvo statomas Šarleman pastatas, turėjome apsispręsti ir Lisabono strategiją nuleisti žemesnį lygmenį, vietos regioninį lygmenį. Na ir Europos regionų politikoje Lisabonos, į Lisabonos strategiją buvo žvelgiama labai atsakingai. Ir dabar tai, ką pristato komisija savo komunikate, mes manome, kad šis Lisabonos strategijos regioninis matmuo buvo faktiškai vienintelis sėkmingas elementas. Ir šiandieną apsispręskime ir nuspręskime, kokį vaidmenį turime suvaidinti strategiją 2020 ir pagrindinėse iniciatyvose, kurios bus įgyventos miestuose ir regionuose. Ir aš tikiuosi, kad šį kartą mums pasiseks. Teritorinis paktas, valdybių paktas buvo paminėtas, vietos e, valdžios paktai. Aš manau, kad tai galėtų būti puikios platformos tam, kad strategija 2020 būtų sėkminga Europoje. Na ir galiausiai suvokime, kad Europos išplėtimas įtraukiant miestus, miestelius, kaimus, ne tik atleis priartinti Europą prie piliečių, bet taip pat ir išplės Europą. Ir šiais žodžiais norėčiau baigti šią sesiją, palinkėti jums visiems sėkmingos savaitės ir, kaip sakė Mišel Delebar, yra daug darbo, kurį teks atlikti ne tik šioje salėje ir aš Tikiuosi, kad visose institucijose, visose forumuose mes kalbėsime su tais, kurie žino ir kurie nežino, kas yra sanglodos politika, regioninė politika, su tais, kurie nesupranta ar nenori suprasti. Tiesiog pakalbėkime su jais ir paverskime sanglaidos, sanglaidos politiką tokia, kuri tikrai tarnautų Europos piliečiams. Ir uh, padarytų Europą geresnę. Taigi dėkoju už kantrybę, už tai, kad e, dalyvavote, dėkoju visiems, kurie man gelbėjo čia e, organizuojant šias diskusijas ir taip pat e, pirmininkė dėkoja vertėjams. Linkiu sėkmingos savaitės Briuselėje. Posėdis baigiamas. Ačiū. You, sh you should have said it.